bendruomenė. Tikimės, kad situacija po šitų dviejų siaubo metų pasikeis į gerą. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusijas Madagaskaro klausimu. Balsavimas vyks kažkur po pusvalandžio dėl rezoliucijų. Dabar pagal darbo tvarkė Gvantanamas, artėjantis sprendimas dėl mirties bausmės. Ir kaip Pirmosios rezoliucijos atveju žodis ponui Tanok. Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcijos nuomonė, mirties bausmė taikymas ar netaikymas yra mm, savarankiškos šalies apsisprendimas, tačiau E, žinoma, reikia visą situaciją gerai išnagrinėti, tačiau priminsiu, kad nemaža dalis europiečių ir mūsų rinkėjų palaiko mirties bausmę. Čia mes kalbame apie e, mirties bausmę teroristui, kuris susimokė nužudyti dešimtis tūkstančių taikių piliečių. Ir mano rinkėjai buvo prieš keletą metų susprogdinti šitų nežmoniškų teroristų Londono traukiniuose ir autobuse. autobusiuose. Taigi esame situaciją be abejo būtina spręsti. Situacija Guantanamo e, stovykloje atspindi susidariusią įtemptą situaciją. Tai taip pat liūdė, kad JAV neproporcingai didelę naštą e, neša kovoja su tarptautiniu terorizmu. Nepamirškime, kad JAF yra demokratiniška valstybė ir taip pat laikosi mūsų vertybių, tačiau žinoma, teismo procesai turi vykti pagal esamas procedūras ir tie procesai turi būti ne kariniai, o civiliniai. Ačiū. Dabar ponia Gomeš, prašom. Europa nepritarė mirties bausmiai ši bausmė turėtų būti e, panaikinta. Vyriausiai galiotinė, busimoji pirmininkaujantė Lenkija ir visos pasaulio bei, aišku, ES valstybės turi reikalauti, kad mirties bausmė būtų panaikinta ir e, Al-Nashiri, Saudo Arabijos piliečio e, atvejais turi tapti pavyzdiniu Mirties bausmė įvykta šiam asmeniu nedaugytų jokios naudos kovoje su terorizmu. Prezidentas Obama įsipareigojo baigti mm, prezidento Bušo praktikas, savarankiškai vykdyti teisingumą tarptautinės bendruomenės vardu. Jis įsipareigojo uždaryti e, Gvantanamo stovyklą ir čia ES turėtų jam stipriau padėti. Reiktų kad JAV kongresas spaustų prezidento administraciją atsisakyti grįžimo prie e, karinių tribunolų. Taip pat negalima, kad testusi begalinis sulaikimas asmenų, kuriems nepateikti jokie kaltinimai. Taigi turi būti pateikti kaltimai arba jie turi būti paleisti ponas Alnašyri, jau devynerius metus kalinamas ir jis teigia tiek, kad mm, buvo kaliamas slaptame CŽV kalėjime Lenkijoje. Būtent dėl to būsimai pirmininkančiai Lenkijai e, turi būti aktualu e, atkurti teisingumą tam asmeniui, kuris buvo kankinamas ir kuris yra nesažiningai teisiamas karinio tribunolo. Reikia atkurti teisingumą tiek JAV, tiek Europoje. Ačiū. Mėlynosios kortelės procedūra. Ponas Kačmarek norėtų užduoti klausimą ponai Gomeš. Pone Gomeš, ar jūs sutinkate? Prašom, ponė Kačmarek. Mano klausimas būtų toks. Kur gavote informacijos apie tai, kad Lenkijoje buvo slapti CŽV kalėjimai? Regisi, Jūs kalbate likšodama, kad tai yra įrodyta. Kur jūs gavote informacijos apie tai, kad tokie kalėjimai Lenkijoje buvo? Pone Komeš, prašom atsakyti. Pone pirmininkė, šis parlamentas atliko tyrimą dėl minėtų programų ir taip buvo tokių teiginių apie tai, kad Lenkijoje buvo tokių CŽV kalėjimų. Viena iš tų šalių buvo Lenkija, kita Rumunija pagal atliktą tyrimą. Lietuva taip pat atliko parlamentinį tyrimą. Mes nesitikime nieko ypatingo iš Lenkijos. Tiesiog tikimės, kad bus atliktas tinkamas tyrimas. Mes tikimės iš Lenkijos prezidento ir manome, kad bus sutarta viskas, kad tie e, teiginiai būtų patikrinti. Matau dar dvi mėlynas korteles, tačiau Taupykime laiką, kolegos. Pone Veržė turi galimybę kalbėti dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. GUNGL neprisijungs prie šios rezoliucijos dėl Guantanamo. Mes e, manome, kad per kukli ta rezoliucija. Gaila, kad mes dirbome šitaip rengdami šią rezoliuciją. Kiek atsargumo formuluojant atskirus teiginius, o juk matome, kad kalbame čia apie žmogaus teisų pažeidimus šalyje, kuri save laiko didžiausia pasaulio demokratija, ten ruošiamasi pritaikyti mirties bausmę. O Guantanamas yra ta vieta, kur buvo nuolatos pažeidinėjimo žmogaus teisės ir tarptautinės normos. Žmonės ten kalinami dešimtį metų, tam, toje Kubos teritorijos dalyje, ten netaikomos Amerikos teisingumo nuostatos. Ir dažnai net neieškoma ypatingų įrodymų daugeliu iš jų kaltei e, įrodyti. Daugelis iš jų buvo kankinami, įskaitant ir e, tokias šalis kaip, Lietuva, kaip, kaip Latvija, Lenkija ir Rumunija sako kalbėtoja. Maničiau, kad visas pasaulis turėtų reaguoti. Be to, nevalia mokyti kitų pasaulio šalių teisingumo, žmogu, pagarbų žmogaus teisėms, kai pati ši šalis, didelė šalis, to nesilaiko. Aš nemanau, kad būtent taip mes galėsime plėtoti iš pagarbą žmogaus teisėms pasaulyje. Na taip, reikia sutrukdyti vykdyti mirties bausmę ponui Abdalrahim Alnašry. Ir aš manyčiau, kad reikėtų pareikšti rimtą apgailę stavimą E, ir priminti ponui Obama dėl to, ponui Obamai dėl to, kaip veikia kariniai komitetai, jis turėtų atkreipti į šį klausimą rimtą dėmesį. Mėlyna kortelė, ponas Preta nori klausti. Pone Veržėt, ar atsakysite? Prašom, ponė Preta. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą, ponė Veržėm. Gaila, kad nespėjau to klausimą užduoti ir poniai Gomeš. Ar ponia Veržė mano, kad tos kaltinimus mėtydama pakartotinai Rumunijai, kaip pas, pasakė apie Lenkiją ponia Gomeš, ar jūs manote, kad jūs padedate kuo nors ponui Alnašyriai? Kokiu pagrindu yra paremti šie kaltinimai ir kaip jūsų manimų mes juos įsmėtydamėsi galime sutrukdyti minėtos mirties bausmės įvykdymui? Nes mes juk čia kalbame ne apie atskiras valstybės, bet kalbame apie galimybę sutrukdyti mirties bausmės vykdymui. Mes kartu dalyvavome tą pačiame posėdėje. Mes ne vienodai žiūrime į tai, kas, kas vyksta posėdžiuose ketvirtadienį po pietų. Aš atsisakau taikyti dvigubų standartų žmogaus teisų srityje. Apie vienas šalis kalbama labai aptakiai, gvildenančius klausimus, o kitose kalbama tik apie neįlinės situacijas. Būtent dėl to šios rezoliucijos rengimas buvo tikra karikatūra ir dėl to aš iš posėdžio išėjau. Pirmininkas, ačiū. Pone Prieda, prašom. Ačiū pirmininkė. Tanokai, ponui Tanokai, Mirinosios kortelės, prašau. Jūsų neapykanta nukreipta į JAF ir jos vykdomą kovą su terorizmu, o ne prieš pačius teroristus. Na, pagalvokime, kas dedasi Kuboje ir netgi Kinijoje, kur siaubingai pažeidinimos žmogų teisės, gal apie jas geriau reiktų kalbėti. Ponas Tanok, jeigu jūs jau paminėjote Kubą, tai aš sakiau, kad aš smerkiu žmogaus teisų pažeidinimus visame pasaulyje, tiek ir Kuboje, tiek ir kitur. Jūs tikrai man neturite pirštų čia badyti, aš neturiu pamokų iš jūsų gauti, aš nei krikščionių, nei musulmonų nepuolu, aš visus žmonės šioje planetoje gyvenančius, aš noriu, kad jie gyventų laisvi ir laimingi. Merci, thank you. Now, Mr. Ačiū dabar ponui Breda žodis. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau Jums pasiūlyti vieną dalyką. Susitelkime į konkretų atvejį. Tai yra į pono Al-Rashim Al-Nashiri atvejį. Jam yra grėsmė būti e, pasmerktam įties bausmiai pagal karinių komitetų procedūrą ir šitoje situacijoje norėčiau priminti tai, ką ponas Tanakas priminė. Alnaširi buvo apkaltintas labai rimtais apsika, nusikaltimais. Jis kaltinamas, bet jis nedalyvavo, jis atsiai dalyvavo išpolyje prieš Amerikos minininką, prieš kitą tanklaivį. Ir mes turime tiesiog kreiptis, na, mūsų pareiga kreiptis į JAV vyriausybę ir net, kad ji netaikytų mirties bausmės. Bet kita vertus, mūsų transatlantiniai tvirti santykiai buvo visą laiką prioritetas ir jie yra grindžiami į, į, įvairiomis vertybėmis, tame tarpe ir uh, pagarba žmogaus teisėmis. Uh, Mes visi kategoriškai e, smerkiame teroristinius išpolius ir užjaučiame nukentėjusius nuo tų išpolių. Ir aš apgailestauju, kad į vieną diskusiją suplakame tokias demokratinės valstybės kaip Junktinė valstybė ir tas diktatūras, kurias gina ponė Veržė. Mėlynoji kartelė, ponios Gomeš ar ponas Breda priims klausimą. Pone Prėda, Kaip Jūs pakomentuotumėte faktą, kad šįryt šiame parlamente daug kolegų iš taip pat ir aš gal, išklausėme Europos tarybos e, žmogaus teisų komisaro ir jis aiškiai pasakė, jog turi duomenų patvirtinančių, kad egzistavo slapti sulaikymo centrai Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje. Jis tikėsi, kad vykstantis tyrimai duos rezultato. Pone pirmininkė, aš pasakysiu, aš nejaučiu neapykantos JAV, aš žaviuosi Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kurios gina žmogaus teisę, kurios atsiriboja nuo teroristų, kurios e, gina žmogaus teisės ir nepažeidėja teisinės valstybės principų. Dėkui, ponė Predo. Ačiū, ponė Gomeš, už jūsų klausimą. Jūs man suteikite galimybę jums pasakyti, kad aš apgailestauju dėl to, kad visose šitose diskusijose jūs niekuomet netikit, ne, niekada netikėjote Rumunijos vyriausybės poziciją. Mes esame e, ES nariai, tai gal galite mums pasitikėti bent jau ki, ma, minimaliai savo partneriais. E, Mes visuomet e, e, teikiame visą reikalingą informaciją, kuri tik pareikalauja tarptautinė visuomenė. Mes atvėrėme ir oro uostą į Budapeštę, Tepenė Konstancoj, e, taip pat palidovinius centrus Torehune. Taigi tyrimams atvėrėme juos, visuomet kūrėme tą bendradarbiavimo aplinką ir nebuvo rasta jokio tinkamo patvirtinimo tų e, įtarinėjimų. Taigi aš nesuprantu, kodėl šitame žaidime apsikeitimo replikomis jūs niekada nesiklausote, ką jums sako valstybės partnerės vyriausybė, juk Rumunija yra ES narė, ponė Gomis. Yra dar likusi dar viena mėlyna kortelė. Pone Veržė, jums turi klausimą. Ar atsakytumėte? Prašom, pone Veržė jūsų klausimas. Ponas Preda, man regis, savo pastabose atitolo nuo situacijos, apie kurią mes kalbame, bet tai nebuvo mano pasakymo tikslas. Na, gaila, kad kolega mano atžvilgių išsakė žodžius, dėl kurių man tenka tik apgailestauti. Atsiprašau, ponė Preda, bet aš, aš čia nei parlamente, nei kitur nesuginusi jokios diktatūros pasaulyje. Aš visada pasisakiau prieš žmogaus teisų pažeidimus, kur jie bebūtų vykdomi, nesvarbu kokioje valstybėje. Tad aš pareikalaučiau tik vieno, atsimkite savo žodžius, kolega. What... Dėkoju. Prašom atsakyti. Pane Preda. Na, aš supratau, kad čia aš sulaukiau klausimo Bet e, aš turėjau sulaukti klausimo, bet klausimo nebuvo. Aš manau, kad yra nelegalu supainioti ir tolygiai traktuoti tokius dalykus kaip Amerikos demokratija ir valstybės narės ES. Ir kita vertus, tas visuomenės, tas šalis, kur valdžia vykdoma totalitarinių ir autoritarinių pagrindų, kur pilna piknaudžiavimo piliečių atžvilgių. Tiek norėjau pasakyti. Jeigu ponia Veržė pasijuto įžeista mano replikų, atsiprašau, atsiprašau savo žodžius. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra, kita kalbėtoja yra ponia Weber. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nežinau, kaip bus su ta rezoliucija, bet regis mes balsuosim dėl jos, ar ne? Manau, kad čia turime gerą pavyzdį to, kaip nusikliai laikyti savo principų ir vertybių. Šis parlamentas nekarta yra pasisakęs prieš mirties bausmės vykdomą, nesvarbu, kur ji turėtų būti vykdoma. Svarbu taip pat išsiaiškinti, kas yra teisėtas ir teisingas teismo procesas. Šiuo atveju mes matome, kad gali iškilti grėsmė pono Alnašrei e, žmogaus teisėms. E, kariniai komitetai priima sprendimą dėl mirties bausmės vykdymo. Mes kritikuojame sistemą, nes netitinka ši procedūra tarptautinių standartų susijusių su laisvu ir teisingu teismo procesu. Žmogui grėsia karinio komiteto skelbiama mirties bausmė 2009 metais dėl neteisminių būdų primtų sprendimų e, įgaliojimus turintys tokius neteisinius sprendimus tirti Europos komisijos atstovas jau tada kalbėjo apie karinių komitetų priimamus sprendimus. Mes esame pasirengę kovoti su terorizmu, tačiau nevalia atsisakyti pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Dėkoju. Thank you, Ačiū poniai Weber. Dabar suteiksime žodį poniai Lochbiller. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė Oettingeri. Dabartinė JAF administracija kadencijos pradžioje pažadėjo uždaryti Gvantanamo e, stovyklą. Deja, nepavyko įgyvendinti ją iš šių pažadų. Būtent nepavyko ir nutraukti ten veikiančių karinių komitetų veiklos. Jie tikrai e, nedirba pagal sąžiningo teisminio proceso standartus. Ir dabar regime, kaip įtariamajam e, žada būti įvykdyta mirties bausmė. Manytumėme, kad ES valstybės narės turėtų daryti viską, ką sugeba, kad Al-Nashiri nebūtų nubaustas mirties bausmė. Taip pat reikia raginti JAV prisijungti prie mirties bausmos moratoriumo ir prisijungti prie teigiamų tendencijų pasaulyje, e, kadangi pasaulyje jau yra 96 valstybės atsisakiusios mirties bausmės. O valstybės, kuriuose galioja mirties bausmė ir kuri vis dar ten yra vykdoma, yra 58. Taigi jų skaičius mažėja. Tai gerai. Alnešyriai buvo ilgai kalinamas ir e, žiauriai kankinamas. Manyčiau, visi europiečiai turi prisimti atsakomybę mm, ir skirti didelį dėmesį šiems žmogaus teisų pažeidinėjimams. Tylėjimas ir nebaudžiamumas negali tęstis. Mūsų šiandienos diskusijos liudyja, kad Nėra prasmės kalbėti apie paviršutinišką antiamekorinizmą ar e, pro ar prieš europietiškas nuotaikas. Reikia kalbėti e, apie esmę. Ir per e, paskutinį žmogaus teisų pakomitečio posėdį Europos tarybos e, atsakingas pareigūnas pateikė tikrai daug įrodymų apie egzistavusius minėtose valstybėse sulaikymo centrus. Pirmininkas, ačiū. Dabar pasisakys parlamentarai e, frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Posels. Prašom. JAV nėra e, didžiausia pasaulio demokratija, tačiau trečioji pagal dydį, na, Nepamirškime, kad antroji pagal dydį yra Europos sąjunga, tačiau čia vykstančios diskusijos nedaro mums garbės. Visiškai teisingai buvo pažymėta, mūsų partnerystė e, su JAV grindžiama žmogaus teisų teisėmis. Mes kovojame už tarptautinę teisę, žmogaus teisės, tačiau Gvantanamas nusižengė visiems tarptautinės teisės e, e, straipsniams. Mes kovojame už teisingumą, už civilinius procesus, su tuo yra nesuderinami kariniai komitetai. Mes kovojame už gyvenimą, kuriame nebūtų mirties bausmės. Mes kovojame už žmogaus teisės, už tas teisės, kurios yra siaubingai paminamos Guantanamo stovykloje. Ir reiktų mūsų sąjungininkėms JAV pasakyti, mes su tuo nesusitaikysime, mums tas nepriimtina. Manyčiau, kad bendra frakcijų pozicija tokia jau buvo nuo pat pradžių, tokia buvo Europos liaudės partijos pozicija. Guantanamo stovykla turi būti uždarysta, uždaryta, teroristai, net ir jie turi mm, žmogaus teisės ir juos reikia teisti pagal teisinės valstybės principus civiliniuose procesuose. Ačiū, ponė Poselt. Ponas Tanokas, žydrošiai kortelė. Ar atsakysite, ponia Poseltai? Taigi prašom, ponia Tanoka, ačiū, aš labai gerbiu poną Poseltą. Mano nuomonė didžiausia demokratija pasaulyje yra e, Indija. Na, e, tačiau aš negirdėjau, kad ES yra šalis ir ar tikrai jo frakcija mano, kad e, ES yra tokia pat valstybė kaip Indija, Brazilija, JAV ir kitos šalis. Prašom, ponia Poseltai. Prisiminkime, ką sakė Winstonas Čerčilis. Mes turime sukurti jungtinės Europos valstybės. The... Kolega Paleckis, socialistų frakcijos, arba prašau. Continued... Pone pirmininkė, Junktinėse valstijose toliau tebe taiko mirties bausmė ir situacija Guantaname paneigia Junktinių valstijų e, statusą kaip ES partneris, kuri propaguoja pagarbą žmogaus teisėms. E, Guantanamo situacija kelia susirūpinimą. Mes matėme, kokiu veiksmu ėmėsi Junktinių valstijų vyriausybė problemams spręsti. Buvo stengiamasi reformuoti sistemą, kad būtų galima pagerinti kalinių E, padėtį. E, Alnašyri atveju taip pat buvo daromi tam tikri žingsniai. Šiandien sunku paaiškinti žmonėms Europoje ir pasaulyje, kodėl mirties bausmė buvo panaikinta Azerbaidžiane, Rusijoje, Ukrainoje ir kitur Europoje, ir, ir e, išskyrus Baltarusiją, tebelieka taikoma Junktinėse valstijose. Aš manau, kad daug laiko nebeprireiks ir mes sulauksime gerų naujienų iš Junktinių valstijų. Dėkuoju. You, Ačiū ponui Palecki. Pone Šakė kalbės. Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Niekas nesiginčys dėl to, kad reikia užkirsti kelią terorizmui ir kad kaltuosius reikia e, bausti, bet juos reikia teisti teisingai. E, Priešingų atvejų mums e, iškyla grėsmė prarasti tas teisės ir laisvės, už kurias kovojame, e, nes rizikuojame taikyti tas pat priemonės kaip teroristai. Pagrindinės teisės, laisvės ir principai turi būti taikomi, jų būtų užkerant kelią terorizmui. Priešingų atvejų mūsų sistema silpnės. Prezidentas Obama paskelbė karo pabaigą su terorizmu. Tačiau mes ir toliau tebe laukiame, kad būtų uždaryta Guantanamo karinė bazė, kur kalinami žmonės. Svarbu, kad būtų smerkiami e, teroro aktai Europos teritorijoje. Aišku, e, mes turime atvirai kalbėti su šalimis, kurios susijusios su šiuo klausimu, įskaitant ir tas šalis, kurioms ir čia parlamente sunku apie tai kalbėti. Svarbiausia, kad būtų kalbama apie visas grėsmės kylančias mūsų pasaulyje. Mes lyginamės, turime tas pačias vertybės, bet dėl mirties bausmės dar nesutarėme. Džiugu pasakyti, didžiuosi tuo, kad jos nebėra Europos Sąjungoje, o nes mano supratimu šalis, kurios ją vykdo, yra mažiau galbūt patikimos. Pirmininkas priuona laiko. E, viršėjimą. Maničiau, kad mes turime kelti šios klausimus, nesvarbu, su kokiamis šalis, su mumis kalbame, ar su draugišomis, ar su nelabai. Pone Hautala, prašom. You, uh, Ačiū, panas pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie mums priminė, kad reikia galvoti apie žmogaus teisės. Ir žmogaus teisų gynimas negali būti uh, vykdomas e, pro pirštų žiūrint į su jomis susijusius, susijusius nusikaltimus, bet kur jie bebūtų vykdomi. Parlamentas dar kartelį svarsto galimybę nar, valstybėms narėms kištis į sprendimus dėl šitų karinių sulaikymo centrų. Be bejonės, Europos parlamentas na, gali nušviesti šitą situaciją daugiau, tačiau aišku, reikėtų vengti svaidytis nepagristais kaltinimais, įrodymais nepagristais kaltinimais. Šį rytą Tomas Hamada Europos tarybos atstovas mums paaiškino, kad šitas tyrimas dar nebaigtas, kad tyrimas vis dar vyksta ir jis tiesiog gyvai skatina Europos parlamento bendradarbiavimą šio klausimu. Aš to paties tikiu. Ačiū poniai Hautala žaliųjų vardu, o dabar žodis poniai Murphy GUE vardu. Thank you, President. Ačiū ponė pirmininkė. E, imperializmo veidmainiavimas ir jų dviejopi žmogaus teisų standartai puikiausiai e, atskleidžiami Gvantanamo stovykloje. Vykilyks uh, paskelbta informacija dar geriau pavaizduoja, kaip siaubingai ten pažeidinėjimo žmogaus teisės, kankinimas vandeniu, kitokie kankinimai būdai, kankinimo būdai yra naudojamo ištraukti informacijai. Šimtai žmonių laikomi Gvantaname, neturint prieš juos jokių konkrečių įrodymų. Prezidentas Obama ne tik atsisakė savo pažado uždaryti šią siaubingą mm, vietą, tačiau ne, neuždraudė ir karinių komitetų. Reikia, kad nedelsiant visi ten kalinė, e, kalinami asmenys būtų teisiami e, civilinių teismų ir e, taip pat reiktų uždrausti Airijos Shannon oruostą naudoti CŽV ir JAV kariniams tikslams ir turi būti atkurtas teisingumas. Melinoji kortelė, ponas Prėda. Ar atsakysite? Prašom, ponė Prėda. Aš esu antrepė, domnul Murphy, dacă poate... Norėčiau užduoti klausimą, ponui Murphy. Ar jūs galite lygiai taip pat greitai išvardinti kalinius, politinius kalinius, kurie buvo kankinami Kuboje? Mr. Murphy. Pone Merfe, prašom. Kaip ir uh, ponė Veržė, aš nepritariu nei kankinimams, nei žmogaus teisų pažeidinėjimams. Šiuo metu mes kalbam apie Gvantanamo kalėjimą, apie slaptus kalėjimus, apie siaubingus žmogaus teisų pažeidinimus. Ir tai vyksta didžiausioje imperialistinėje pasaulio valstybėje, Junktinėse Amerikos valstijose. Ir mes turime tą pasmerkti. Uh, Ačiū. Dabar žodis Dartmundo grafui. Prašom, be mikrofono dėja. The... Na, pažvelkime, kokia yra reali situacija. Kiekgi ten e, kvanden name buvo kalinamas žmonių 775. Jeigu mes pažvelgsime į, į mūsų salę, čia sutiltų visi kažkada Gvantaname kalinti žmonės. Be abejo, parlamentas nepaprastai susirūpinęs dėl asmens laisvių ir tinkamo teisinės valstybės taisyklių paisimo. Tačiau turime pripažinti, kad kai kurie iš sulaikytojų kelia problemų. Pavyzdžiui, buvo Britų pilietis, kuris buvo suimtas kovos lauke Afganistane, apsirengęs talibano uniformą ir jis paaiškino, kad Afganistane Afganistane jis e, dalyvavo kompiuterių kursuose. Tokį jisai pasiaiškinimą pateikė, kai aišku, tai, kas vyksta Gvantaname, nedaro pačio geriausio įspūdžio. Tačiau manyčiau, kad žmogaus teisėms pasaulyje labiau pasitarnautumėme, jeigu pažiūrėtume, kaip veikia Europos arešto orderis. Šis orderis kaip o toks neužkerta kelio savavališkiams sulaikimas. Pusė milijardo europiečių gali nukentėti nuo šio e, arešto orderio ir tas pavojus yra tikrai didelis ir realus. E, žodis ponui Silvestri, prašom. Presidente, noticija di 5 giorni fa, che 5... Pirmininkė, prieš penkeris metus sužinojome, kad vieno, Rusijoje 11-osios išpolio įtariamieji e, na, autoriai antrą kartą buvo kal, pradėti kal, pakaltinti ir Obamos vyriausybė vėl sudarė galimybę vėl pradėti procesą prieš juos pagal karinio komiteto procedūrą Guantanamo bazėje. Aišku, smerkiu teroristinius išpolius ir terorizmą apskritai, fundamentalai e, terorizmą, vis tik tai reikėtų pareikalauti mirties bausmės netaikymo visai, visiems atvejams be išimties. Bet koks žmogaus teisų pažeidimas visuomet turi būti sverkiamas, nepaisant, kur jis yra vykdomas. Gaila, kad Gilermo Farinas negalėjo atvykti į Strasbūrą. Guoja kolegos nenorėjo, kad jam būtų įteiktas Saharovo prizas, nes buvo manoma, kad taip yra tiesiog politiškai pasinaudojama situacija. Ponas Henin. Ačiū, ponas pirmininkė. Tai tipiškas pavyzdys to, kaip žmogaus teisėmis naudojamas ES. Atsisakoma aiškiai pasmerkti Junktinės valstijas už tai, ką jos daro Guantaname. Atsisakoma, kad valstybės narės atsisako prisimti savo atsakomybę, nors jūs yra leidusios slaptiems kalėjimams CŽV atvykti į jų teritoriją ir atsisakoma matyti, kaip vaikai kareiviai yra e, jungtinių valstybių sulaikomi, kankinami ir kalinami neteisėtai. O mes e, galime kitas diktatūras smerkti, bet kai kalbama apie mus arba jungtinės valstybės, taiga nematome jokių žmogaus teisų pažeidimų. Mes reikalavome, kad mūsų požiūris turėtų būti visuomet vieningas ir visuomet būtų eidama viena kryptimi, kuomet kalbam apie žmogus teisų pažeidimus. E, taip pat reikėtų pasmerkti ir tas ES valstybės narės, kurios kaip ir patapo jungtinių valstybių nusikaltimų bendrininkėmis. Negalima prisidengti kova su terorizmu. Ir nepakankamai bus kartojama, kad Guantanamo bazę reikia uždaryti ir Kubai sugražinti jos teritorinį vientisumą. Ačiū. Merci. Can... Dėkoju. Ponas Kuka nori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašom, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Teisė gyventi yra viena iš svarbiausių tarp žmogaus teisių mirties bausmė neturi egzistuoti demokratinėse visuomenėse. Šiandienos Europa yra vienintelis regionas pasaulyje, kur mirties bausmės nebėra. Išskyrus Baltarusiją, ten dar taikoma mirties bausmė. Norėčiau pabrėžti, kad ES įsipareigojusi yra kovoti už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje. Nėra jokios abejonės, kad e, transatlantiniai santykiai yra svarbus ES tačiau svarbus yra ir mūsų bendras darbas e, kovojant su terorizmu. Tad norėčiau pasakyti, jog svarbu pasinaudoti progą ir pabandyti paveikti Amerikos administraciją. Turime siekti, kad ponui Abdal Nasir nebūtų įvykdyta mirties bausmė. Prisidedu prie visų kolegų, kurie sako, jog reikia paraginti tą šalis, kur mirties bausmė tebėra, paraginti tą šalis sekti ES modeliu, atsisakyti mirties bausmės ir e, taikyti žmogaus teisų vertybės, nes tos egzekucijos turi būti smerkiamas visur, kur jos bevyktų. Ačiū ponui Kukan, ponė Kretų, prašom. Daug buvo pasakyta kontraversiškų dalykų. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Mes apkaltinami kokią nors šalį, turime turėti reikiamą informaciją. Čia mes kalbame ne apie dvigubus standartus, o apie sažiningumą. Kalbant apie mūsų temą, be abejo, Junktinės valstijos yra atsakingos už Guantanamo kalinius ir mirties bausmės svarbu yra atsisakyti. Transatlantiniai santykiai yra pagrėsti bendromis vertybėmis ir aš manau, kad Amerikos administracija turėtų atidžiau žiūrėti į mūsų raginimus atsisakyti mirties bausmės, kaip mes to siekiam visame pasaulyje. Aš manau, kad norėčiau, kad atsakydama savo kolegai, galiu pasakyti štai ką. Mūsų pozicija dėl mirties bausmės nereiškia, kad mes menkai vertiname strateginę partnerystę su jungtinėmis valstijomis. Jokių būdų. Mes norime, kad tam partnerystė egzistuotų, kad ji būtų kokybiška ir mūsų šalims, ir visai Europos Sąjungai. Ir aš manau, kad ne tik EPP frakcijai e, santykiai su jungtinėmis valstybėmis yra prioritetas, socialistams jie taip pat yra prioritetas. Dėkoju. Dėkoju. E, kai vyksta spontaniškų pasisakymų procedūra, mėlynoje kortelė nesinaudojame kolegos. Kolega Romeva Irueda, prašau. Uh, of... Norėčiau pabrėžti Al-Nashri atvejį. Problema yra tik Vantanamas ir mirties bausmė. Jis yra vienas iš dviejų laikytų kalėjimuose Europose. Kaltus, kartu su abu jie yra pripažinti nuo kankinimo nukentėjusiais asmenimis. Ir manau, kad reiktų Europui čia tvirtiau įsikišti, pritaikyti savo teisinės procedūras. Mes turime e, paraginti atlikti išsamų tyrimą, ar prisidėjo valstybės narės prie CŽV kalėjimų tinklo egzistavimo ir nelegalių gabenimų. Ir reikia tai, kas jau yra e, žinoma, surašyti į Libę savo iniciatyvą renkiamą pranešimą. Akivaizdu, kad šis klausimas neturi išnykti iš ES darbo tvarkės. Ačiū dabar ponas Ferreira. Ačiū ponas pirmininkė. Na, tikrai turime prieš akis tą liūdną pavyzdį, kaip e, dvigubą matų galima kartais matuoti. Junktinės Amerikos valstijos pažeidžia tikrai žmogaus teises ir taip atsisako teisingo vykdyti teisingo teismo procesą, kankina kalinius. Ir tai viskas veiksta su jungtiniu ES valstybių narių, atsiprašau, e, palaikymu tam tikrą pasme suokalbišku. Ir gaila, kad nerandame surasti griežtesnio žodžio, kurio pasmerktumėm tiek val, Junktinės valstijas, tiek mūsų valstybės narės, kurios prisidėjo sokalbiškai prie šitų veiksmų. Reikalavimai tikrai, kuriuos turime. Atsiprašau, bet galime tik tai konstatuoti, kad reikia būtinai akcentuoti transatlantinius santykius, kurie yra vertingi E, Europos Sąjungai. Apgailestauju, kad tik tai tai galime pasakyti. Dėl Guantanamo būtinai turime pareikalauti, kad Kuba, Kubai būtų gražinta jos teritorija. Ačiū, ponia Korhola. Dėkoju, ponia pirmininkė. Na, mes be abejo visi sutarėme dėl to, kad ES turi ir toliau prisidėti prie kovos su tarptautiniu terorizmu. Svarbu, kad tas karas nevyktų žmogaus teisų sąskaita. ES jau seniai priešinasi mirties bausmės vykdymui. Pono Alnašyri atveju lygiai tas pats. Mes nepritarėme jo egzekucijai. Reikia neužmiršti, kad svarbu kovoti su mirties bausmės vykdymu, tačiau taip pat svarbu kovoti su terorizmo šaknimis. Kaip žinote, mūsų transatlantiniai santykiai yra paremti bendromis vertybėmis, tai yra visuotinės vertybės, tarp kurių yra teisingumas, nešališkumas ir panašiai. Tad Junktinės valstijos turi be abejo uždaryti Gvandenamo kalėjimus, nutraukti karinių komitetų veiklą ir užtikrinti kalinių teisės ir žmogaus, pagarbą žmogaus teisėms. Ačiū. Dar du kolegos kalbės. Pirmiausia, ponas Kačmarė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos minėjo, kad neva buvo CŽV slaptų kalėjimų Rumunijoje ir Lenkijoje. Ar turite tokių įrodymų? Ar turite įrodymų, kad ten kaliniai buvo kankinami? Kur yra tie įrodymai? Mes atlikome tyrimą, dabar tas tyrimas dar vyksta ir Manau, kad nėra jokio pagrindo tiems teiginiams. Jeigu jūs turite įrodymų, būti naudinga Lenkijos prokuratūrai tyrančiai šios klausimus, tos įrodymus turėti. Aš manau, kad šiame parlamente susibūrė kažkoks specialus komitetas, ar ne? Ir dabar Lenkijos žiniasklaidoje skelbimi tokie tenkiniai, kad štai neva Europos parlamentas rado įrodymų tų įrodymų, kuriuos jūs kalbate. Ar yra kur nors toks dokumentas? Buvo paprašyta tokį dokumentą pateikti, bet juk tokio dokumento nieks nėra niekad matęs, tik girdėjęs apie jį kalbant. Tik tiek. Dėkui. Ačiū, ponia Esaja. Puhemies, armon kollegat. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti štai ką šios diskusijos kurios įgavo politinių peštinių formą, niekaip nepadės rezoliucijos siūlymo įgyvendinimui. Mes sutarėm dėl rezoliucijoje išsakytų teigimų, teiginių. ES nori ginti kiekvieno žmogaus teisę sulaukti teisingo teismo. Ir turime sulaukti taip pat mirties bausmės panaikinimo. Mes prieštaraujame mirties bausmiai. Nesvarbu, uh, už kokį nusikaltimą yra persiekiojimas uh, e, kaltasis asmuo. Daugelį pasisakymų buvo pasakyta, kad Alnašyriai pateikti kaltinimai yra e, labai rimti. E, bendroje, er, bendrame rezoliucijos projekte mes norime pasakyti, kad mes nesutinkame, e, nepritarėme to asmens galimai vykdytiems veiksmams, tačiau mes nepritarėme ir mirties bausmės vykdymui. Tačiau pasisakome tuo pat metu už tai, kad kiekvienas asmo turi sulaukti teisės į teisingą teismą ir kad jam nebūtų taikoma jokių atveju mirties bausmė. Dėkoju. Ačiū. Dabar laikas pasakyti komisijai ir komisarui Otingeriui. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. ES e, glaužiai bendratarbiauja su JAV, kovodama su terorizmu. Nepaisant to, Mm, ir, gal, ir galbūt būtent dėl šitos kovos žmogaus teisėms mes skiriame didžiausią dėmesį. E, Birželio mėnesį JAV ir ES paskelbė bendrą pareiškimą dėl kovos su terorizmu. Ten aiškiai parodoma, kad reikia suderinti kovą su terorizmu, su pagarbų žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principais. Kiekvienas įtariamas terorizmu turi būti teisiamas pagal galiojančius įstatymus, turi būti paisoma esamų procedūrų ir turėtų būti procesas sąžiningas, teisingas ir jei įmanoma viešas. Jei jau ilgą laiką ES reikalauja JAV uždaryti Gvantanamo stovyklą, Ilgas kalinimas pateikus kaltinimų yra nesuderinamas su tarptautinė teise. ES pasveikino Obamos prieš e, daugiau nei dviejus metus duotą pažadą uždaryti e, Guantanamo stovyklą per metus. Kartu su JAV sutarėme dėl to, kaip turėtų būti e, paleisti Gvantaname esantis asmenys ir kai kurie iš jų taip pat e, galėtų būti priimti į Europos valstybės, e, Europos Sąjungos valstybės. Na, e, nepaisant tų pažadų, JAV prezidentas šiais metais savo dekretu pripažino būtinybę ilgą laiką kalinti Gvantanamo stovykloje tam tikrus asmenis. Mes e, tuo tarpu norėtumėme, kaip manoma, e, kad greičiau būtų Guantanamo stovykla uždaryta ES ir valstybės narės atmeta mirties bausmę bet kokiomis aplinkybėmis. E, tokia vertybė mes vadovaujamės santykiuose su visomis pasaulio valstybėmis. Mes raginame JAV pirmiktinai panaikinti mirties bausmę tiek federacinių, tiek valstijų lygmenių ir taikyti mm, palankės apeliacijos procedūras. Ir tokiu būdu mm, atsisakyti mirties bausmės realaus vykdymo. Kol kas JAV pareigūnai neapsisprendė, ar Al-Nashiri ir penki mm, jo bendrininkai galėtų būti nuteisti mirties bausme teisme. Patikinsiu, kad ES atidžiai stebi situaciją, mes išsakome savo abejonės dėl mirties bausmės ir dėl to, kaip vyksta e, šių asmenų teismo procesas. Ir tokie priekaštai išsakomi nuolat. Pirmininkas, ačiū. Baigėme diskusijas dėl Gvantanamo. E, balsavimas e, vyks netrukus, kai baigsime nagrinėti Ukrainos klausimą. E, Julijos Timošenko ir kitų buvusių